Procediamo con la sessione di voto. Avviso la. Dabar pereisime prie balsavimo ir buvo pateiktas e, parlamento žurnalistų asociacijos e, prašymas, kad e, būtų po kiekvieno balsavimo aiškiai pasakyta, kiek kolegų balsavo už, prieš ar susilaikė. Todėl dėje negalėsime dirbti paprasčiau. Taigi pradėsime balsuoti nuo pono Koelio pranešimo pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai. Tai yra reglamento projektu remiamasi. Dėl pirmo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar e, siūloma viso e, dokumento su pakeitimais už prieš susilaikė patvirtinta. Taigi dabar vardinis balsavimas dėl teisėjų kurios rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti patvirtinta už 594 prieš 51 ir 37 susilaikė. Norėčiau pasveikinti poną pranešėją, poną Speronį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl darbo tvarkos jūs sakėte, kad žurnalistų prašymų jūs skelbsite visų balsavimo smulkius rezultatus, tačiau manyčiau, kad parlamento taisyklės kūrė parlamentarai, o ne žurnalistai. Ir